buon pomeriggio a tutti nonostante la commissione laba diena Daugelio kolegų dar nėra šiame posėdėje, bet mes jau 15 minučių palaukėm ir, manau, turime pradėti darbus. Paimkime pirmąjį darbo tvarkės punktą, tai yra darbo tvarkės projektų tvirtinimas. Kolegos, turbūt esate susipažinę su darbotvarkė ir yra prašymas pakeisti, sukeisti vietomis 15 ir 16 punktus ryto ryte. To paprašė vienas iš kolegų dėl tam tikrų kitų įsipareigojimų ir ponas Valens norėjo anksčiau aptarti savo punktą ir ponas Salavrakos tam pritarė. Taigi, Valensos pranešimą apsvarstysime prieš Salavrakos punktą. Po to dar 7, 8, 10 punktai ir 20 dėl Bukarešto ir kaiminių rajonų e, punktas, taip pat 21. Jeigu neprieštarautumėte, norėtume patvirtinti tokią darbo tvarkę. Kitas punktas - posėdžių protokolų tvirtinimas lapkričio 25-26 ir gruodžio 5 dienų protokolai. Ar turite kokiu nors pastabų, prieštaravimų? Ne. Tuomet galime patvirtinti šiuos du protokolus. Toliau pirmininkės pranešimai. Manau, galime pereiti tiesiai prie pirmojo pagrindinės darbo tvarkės punkto, tai yra peticija numeris 446-2007, kurią pateikė Junktinės karalystės pilietis dėl užsienyje gyvenančių Junktinės karalystės piliečių teisės balsuoti nacionaliniuose parlamento rinkimuose. Peticiją pateikusios mens čia nėra bet jam yra atstovaujama. Prašom, penkius minutės. Thank you very much. Ačiū. Atstovauju ponui Harry Schindler. Jis e, norėtų būti čia, bet jam 93 metai ir daugelį metų kovoja už šios klausimus, e, kreipėsi į peticijų e, komitetą ir kreipėsi 2007 metais, po to teikė paraišką žmogaus teisų teismui ir 2013 metais Europos teismas nusprendė, kad tai, kad užsienyje gyvenantis Junktinės karalystės piliečiai ilgiau nei 15 metų nebeturi teisės balsuoti nacionaliniuose parlamento rinkimuose. Harris Schindler e, sako, kad tai e, yra jo teisų pažeidimas e, pagal konvencijos pirmojo e, protokolo trečiąjį straipsnį ir e, visi tie argumentai buvo kruopšiai apsvarstyti. Taip pat e, anksčiau prieš penkerius metus buvo Doyle byla šiuo pačiu klausimu. Ir nors pernai, gegužės mėnesį, Europos žmogaus teisų teismo teisėjas pasakė, kad jokio teisų pažeidimo čia nėra, nes valstybės narės gali lankščiai nustatyti savo rinkimų taisyklės, jeigu yra siekiama pagrysto tikslo. Šiuo atveju tai būtų nustatyti sąsąją tarp e, užsienį gyvenančio asmens ir tėvinės. E, teismo nuomonė e, ši priemonė yra proporcinga, todėl nėra pažeidžiamos žmogaus teisės. Po to Harry ir aš e, ir kitų ES e, gyvenančių Junktinės karalystės piliečių atstovais e, kalbėjosi su komisijos nare Vivian Reding ir ji pernai, kaip žinote, pateikė teigiamų komentarų remdama Harry Schindler bylą. Jos nuomonė, Junktinė karalystė, neleisdama Junktinės karalystės piliečiams balsuoti nacionaliniuose parlamentų rinkimuose, kai jie gyvena 15 metų kitur, užsienyje, baudžia ES piliečius, kurie nori pasinaudoti laisvo judėjimo teisę. Ir ta taisyklė e, visų pirma e, yra taikoma ir man. Aš esu um, advokatė iš Anglijos ir 2001 uh, metais perskrašiau į Italiją. Uh, ir ten uh, einu avokato pareigas, turiu visas teisės, bet esu sertifikuota taip pat ir Junktinėje karalystėje. Ir dauguma mano klientų Italijoje yra Junktinės karalystės piliečiai, kurie gyvena užsienyje arba turi turto e, užsienyje. Taigi, nuo 2016 metų ši taisyklė bus taikoma ir man. O aš kasdien atstovauju Junktinės karalystės piliečiams, turiu aiškinti jiems skirtumus tarp Italijos ir Junktinės karalystės teisės ir aš taip pat galiu netekti teisės balsuoti. Taigi šis e, atvejis liečia ne tik Harry Schindler, bet e, pasirodo 1,7 milijonų Junktinės karalystės piliečių, kurie gyvena Europoje už Junktinės karalystės ribų. Taigi komisija sakė, kad imsis bet kokių būtinų žingsnių, kaip e, buvo paskelbta 2013 pilietybė, piliečių ataskaitoje, kad tokia taisyklė yra diskriminacinio pobūdžio. Ir Harry Schindler norėtų, kad jo vardu padėkočiau Jums už tai, kad jį pakvietėt šiandien dalyvauti. Šiame posėdėje ši peticija atrodo jau yra uh, pateikta prieš septynerius metus ir paprastai tiek ilgai neužtrunka kad peticija būtų svarstoma šiame komitete, tačiau po e, praeitų metų bylos teisme ir dėl ponios Reding įsikišimo pagaliau vėl atkreiptas dėmesys į šią bylą. Netgi kyla e, rizika, kad bus e, rengiamas referendumas po 2015 metų ir šiuo metu lordų rūmai svarsto uh, šį klausimą ir e, bus sprendžiama, ar apskritai Junktinė karalystė turi likti ES sudėtyje. Ir e, aš e, ir tokie kaip Harry Schindler negalės balsuoti tame referendume, nepaisant to, kad būtent mes turime tiesioginės patirties, kalbant apie tai, kaip praktiškai naudojamas laisvo judėjimo teisę ir mes taip pat turėtume turėti teisę įsakyti savo nuomonę, ar Junktinė karalystė turėtų likti ES sudėtyje. Taip pat kitos valstybės narės e, - Vokietija, Airija, Danija, Kipras ir Malta - penkios valstybės narės taip pat e, tam tikrą prasme riboja savo e, piliečių teisę, tų piliečių, kurie gyvena užsienyje. Taigi po tam tikro laiko šie žmonės netenka teisės balsuoti. Harry Schindler nebegali balsuoti Junktinėje karalystėje, nes um, beveik jau 30 metų gyvena Italijoje. Pamečiau mintį truputį, taigi Harry Schindler nebeturi teisės balsuoti. Tai diskriminacija, tai e, teisų atėmimas nes jis ne tik neturi teisės balsuoti Junktinėje karalystėje, jis negali balsuoti ir Italijoje. Ir e, kaip buvo nurodyta Europos žmogaus teisų e, teismo, jis gali tapti Italijos piliečiu, jeigu nori balsuoti toje šalyje, kurioje gyvena. Tačiau jis pasibaisėjo tai išgirdęs. Pilietybė yra ta pagrindinė sąsaja, kurią turime su šalimi, su kultūra, visuomenė, politika ir mes patys turime rinktis, ar nutraukti tą sąsają ar ne. Ir kaip ir Italijos piliečiai ir kitų šalių piliečiai turi teisę balsuoti visą gyvenimą, iki gyvos galvos turi teisę balsuoti savo kilmės šalyje. Taigi mes kaip Junktinės karalystės piliečių ir kitų valstybių piliečių grupė norime, kad e, šis klausimas būtų apsvarstytas kuo greičiau iki e, kitų Junktinėje karalystėje vyksiančių rinkimų 2015 metais ir iki referendumo, kad galėtume jame balsuoti. Norime, kad komitetas e, išnaudotų visas savo galias kartu su Europos komisija ir Europos parlamentu, kad apsvarstytų šį klausimą, pateiktų pasiūlymą, kad mes e, pamatytume, ką iš tikrųjų Europos parlamentas gali nuveikti. Šis e, klausimas keltas ir ES teisingumo teisme ir e, labai nedaug atvejų, kai pati komisija tokiais klausimais kreipiasi į Teisingumo teismą. Tai yra susijęs su neteisėta diskriminacija ir piliečių uh, baudimų už tai, kad jie e, pasirenka pasinaudoti laisvo judėjimo teisę. Ačiū. Ačiū. O dabar žodis e, ponui Vasi iš Europos komisijos. Ačiū, gerbiama pirmininkė. E, iš tiesų, kaip minėtosios peticijos teikėjos atstovė sakė, Europos komisija puikiai žino šią problemą, e, teisės balsuoti nesuteikimas, nei viena valstybė narė nesilaiko tokios politikos, kad jos teritorijoje gyvenantis piliečiai galėtų balsuoti nacionaliniuose rinkimuose. Todėl piliečiai neturintys teisės balsuoti toje valstybėje praranda teisę balsuoti bet kurios valstybės e, nacionaliniuose rinkimuose. Ir tiesą sakant, tai netitinka E, kiekvieno piliečio teisės e, dalyvauti valstybės demokratinėme gyvenime. Kita vertus, mes turime pripažinti, kad nacionalinių parlamentų e, rinkimų organizavimas neįeina į ES teisę. Taigi, kad ir kokiu priemonių besiimtume, to turime nepamiršti. Nuo 2010 metų Europos komisija pradėjo E, diskusiją su valstybėmis narėmis ir kitais suinteresuotais subjektais tą temą. Ir galiausiai 2013 metais buvo pateiktas, pateikta pilietybės ataskaita. Joje Europos komisija pareiškė, kad siūlys konstruktyvių būdų ES piliečiams gyvenantiems kitoje ES valstybėje išsaugoti teisę balsuoti savo kilmės valstybės nacionaliniuose rinkimuose. Negaliu pasakyti dabar, kad Europos komisija labai greitai pateiks e, tuo pasiūlymą, tą dokumentą, greičiausiai per artimiausias savaitės šių metų pradžioje. Ačiū. Eh, Dėkoju Europos komisijos atstovai. Ar kas nors iš kolegų norėtų pasisakyti tą temą? Ne. Aš manau, kad šioje peticijoje yra aptariama Europos komisijai puikiai pažįstama problema. Ir mūsų komitetas tą problemą taip pat puikiai pažįsta. Europos komisija negali kištis į šio klausimą sprendimą, nes tai yra nacionalinės e, kompetencijos klausimas. E, turiu galvoje e, rinkimų įstatymus. Tačiau Europos komisija iškėlė iniciatyvą ir Europos komisija be bejonės skiria dėmesio uh, šiam klausimui, kaip ir kitos Europos institucijos, kadangi pagrindinių teisų hartijoje yra pasakyta, jog kiekvienas pilietis turi turėti teisę balsuoti ir balotiruotis rinkimuose. Nacionaliniuose teisės aktuose apie tai yra sakoma. Žinant, e, ką yra padariusi Europos komisija, manau, kad šią peticiją galėtume palikti neužbaigtą ir e, pono Šindlerio metams bėgant, e, ponio Šindlerio sukaupta darbo patirtis e, gali būti išsaugota ir jos, jo pagrindu gali būti toliau e, dirbama. Europos komisija ir komisijos nariai Reding yra raginami toliau e, svarstyti šį klausimą. Todėl aš siūlau šią peticiją palikti ne užbaigta, jos nagrinėjimą palikti neužbaigta, nebent uh, Kas nors iš kolegų prieštarauja, atrodo, kad niekas, todėl labai dėkoju poniai Zolovai už tai, kad pristatė pono Šindlerio peticiją. Mm, šį klausimą paliekame atvirą, parašysime laišką Europos komisijai, ypač komisijos nariai Reding. Ir e, mes norime paremti visų ES piliečių teisę balsuoti. Kitas darbos varkės e, klausimas e, šeštas Peticija numeris 1138-2012. Ja pateikė Graikijos pilietis, atstovaujantis turistiniams tarpmesiniams autobusų, autobusams, autobuso linijoms. E, yra kalbama apie transporto reguliavimo panaikinimą. Peticijos autoriaus nėra salėje, todėl suteiksiu žodį iš karto Europos komisijos atstovui. First, Ačiū gerbiami parlamento nariai. Kaip jau sakėte, Europos komisija 2013 metais atsakė į šią peticiją. Parlamentą informavome apie tai, kad Graikijos vyriausybė jau ėmėsi žingsnių, kad liberalizuotų e, viešojo transporto linijas Europoje. Taip pat mes žinome, kad e, peticijoje buvo e, keliama klausimų dėl mokesčių nuolaidų ir panašiai Europos komisija tai nagrinėja. 2013 m. spalio 1 dieną e, Graikija priėmė pagrindų įstatymą dėl regionų e, autobusų transporto liberalizavimo valstybėje. Po poro savaičių baigėme nagrinėjimą dėl mokesčių nuolaidų, apie kurias buvo kalma peticijoje. Europos komisija, ypač konkurencijos generalinio direktorato tarnybos, nenustatė jokių taisyklių pažeidimų. Thank you. Someone... Ačiū. Ar kas nors norėtų pasisakyti? Jeigu niekas nenori pasisakyti šiuo klausimu, ponas Lavrakos dar norėtų kalbėti. Taip, aš norėčiau šitą pridurti šiuo klausimu. E, autobuso e, vairuotojų, keleivinio autobuso vairuotojų profesija dar nebuvo liberalizuota. Ar komisija galėtų į tai sureaguoti? Pone Salavrakos, jūs norite pasakyti, kad šią peticiją reikėtų užbaigti nagrinėti? Non ci sono obiezioni da parte dei colleghi, dal, diciamo, dallo storico di questa petizione. Niekas tam neprieštarauja. Ir atrodo, kad Europos komisija pradėjusi tyrimą šios padėties e, e, atsižvelgė į Graikijos peticijos teikėjo interesus ir, kaip buvo pasakyta, dabar jau Graikijos vyriausybė yra prieimusi liberalizavimo priemonių kuriomis bus galima išspręsti šio Graikijos piliečio keliamą problemą. Aš e, siūlant ponui Salavrakos, siūlau, kad užbaigtume šios peticijos svarstymą, kadangi Graikijos vyriausybės priemonėmis ši problema yra sprendžiama. Šeštą punktą baigiame ir periname prie septinto. 0711-2012 metų peticiją, Lenkijos pilietis ją pateikė, e, kanceliarija Pravne Vygen e, teisininkų firmos vardu. Yra kalbama apie e, Europos parlamento ir tarybos reglamento 1071-2009 nustatančio bendrasis profesinės vežimo kelių transportų veiklos sąlygų taisyklės ir panaikinančio tarybos direktyvą 9626 nuostatų aiškinimo. Gal peticija, Lenkijos vyriausybė nesilaiko teisės aktų, peticiją pasirašyti piliečiai neatvyko, todėl iš karto suteiksime žodį Europos komisijai. E, Pone Kasinska. Um, fact... Ačiū už galimybę pasisakyti. Iš peticijos supratau, kad peticijos pateikėjas arba teisinė firma, kuri atstovaujate peticijos teikėją, nerašo apie Lenkijos tariamą dokumento nesilaikymą, bet nesutinkama suformuluoti, kuri yra dokumento ketvirtame priedė. Rašoma, kad tas priedas nėra aiškus. Formuluoti ketvirtame priedė yra tokia, kurioje nurodoma aiškia, patys aiškiausi pažeidimai ir ta formuluoti nėra visiškai tokia pati, kokia yra nurodyta bazinėme teisės akte, kuris yra minimas peticijoje bet kai buvo patikslinta ir paaiškinta, didžiausių pažeidimų sąrašas, kuris yra nurodytas reglamento ketvirtame priedė jį reikėtų suprasti kartu su reglamentu 561 dėl vairavimo laiko, vairavimo trukmės. Iš tikrųjų šis reglamentas tiesiogiai e, reglamente neminimas, tačiau šešto straipsnio pirmoje dalyje e, minimos bendrijos nuostatos – ir rašoma vairavimo trukmė ir vairuotojų polisio laikas nustatomas. Ir šiame reglamente 561-2006 yra nurodomas vairavimo trukmė ir polisio laikas. Taigi, e, e, šio reglamento ketvirto priedo E, formuluotės reikėtų suprasti kartu su nuostatomis, kurios yra reglamente 561. Gal būtų norinčių jų kalbėti? Regis ne. Peticijos teikėjas patikė prašymą Ir dabar reikia kalbėti apie minimų teisės aktų teisingą interpretavimą. Ką tik išklausę komisijos atstovo išaiškinimo, galėtume baigti nagrinėti šią peticiją ir galėtume peticijos teikėjui nusiųsti komisijos dabar pateiktą išaiškinimą kad būtų galima teisingai interpretuoti teisės aktą, nes peticijos pareiškėjas teigia, kad teisės akto turinys nėra aiškus ir dėl to atsiranda problemų įgyvendinant e, šį reglamentą. Taigi, jeigu visi tam pritartumėte, tai atsakytume pareiškėjai ir atsakymę nurodytume komisijos ką tik pateiktą išaiškinimą. Ir tuo met šios peticijos nagrinėjimą baigėme, o dabar pereikime prie aštuntos darbo tvarkės klausimo. Ir tai yra peticija, kurios numeris 21. Šią peticiją pateikė Britanijos pilietis John Savage e, dėl e, išlaidų, pernelyg didelių išlaidų dėl Alertono atliekų tvarkymo parko. Yra nurodyti įvairūs klausimai, kadangi peticijos pareiškėjo nėra, iš karto stikiu žodį komisijai. Šioje Peticijoje rašoma apie su aplinka susijusius klausimus, taip pat apie su konkurencija ir viešaisiais pirkimais susijusius klausimus. Kitaip sakant, šios e, klausimus kūruoja trys generaliniai direktoratai. Aš atstovauju aplinkos generalinį direktoratą, todėl galiu komentuoti tik tai um, poveikį aplinkai. Pirmiausia, šis projektas, kuris yra nurodytas peticijoje E, rašoma jame apie atliekų deginimą, apie įvairias deginimo formas, apie mechaninį atliekų rūšiavimo būdą. Ir kiek e, suprantame iš peticijos, e, statybos leidimas dar nesuteiktas. Be to yra minima atliekų hierarchija ir rizika susijusi su atliekų deginimo pajėgumais. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad jungtinėje karalystėje e, savartynų yra daug, 49 procentai atliekų patenka į savartynus, bet to jungtinėje karalystėje perdirba 39 procentus atliekų, o 12 procentų atliekų yra deginamos. Štai toks pavyzdys, 12 e, valstybių narių ES sudegina didesnį kiekį atliekų nei šis kiekis Junktinėje karalystėje. Taigi e, lieka 54 procentai komunalinių atliekų. Taigi labai svarbu suprasti šios skaičius ES lygmenių. Kalbant apie atliekų hierarchiją, e, deginimas gaminant energiją tam tikrais atvejais gali būti e, labai gera galimybė e, tvarkyti atliekas ir norėčiau pasakyti, kad ji tinkama neperdirbamos e, atliekoms. Remiantis šią informaciją, Junktinė karalystė turi neišnaudoja pajėgumų. Taigi, pabaigai norėčiau pasakyti, kad šis projektas yra vykdomas ir tikriausiai bus atliekamas poveikio vertinimas, remiantis poveikio aplinkai vertinimo direktyva. Bus atsižvelgta į reikalavimus, kurie yra nurodyti pramoninių išlakų direktyvoje. Taip pat bus atsižvelgta į poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai nes bus reikalaujama, kad būtų laikomas iš jų nuostatų. Ačiū. Dėkuoju dabar, ponas Tilma. Um... Ačiū, pirminkė. Peticijoje keliami du pagrindiniai klausimai e, susijęs su tuo, e, kuri procedūra turėtų būti taikoma šiuo atveju ir pirmiausia kalbama apie tai, kad e, nebūtų pateikta pakankamai informacijos nuo pat pradžių ir dėl to kai kurie potencialūs pasiūlymų teikėjai mm, neteiktų savo pasiūlymų. Pranešime apie konkursą buvo kalbama tik apie komunalinės atliekas e, ir nekalbama apie uh, komercinės ir pramoninės atliekas, e, kurios vėliau irgi buvo įtrauktos į sutartį. Vis dėlto nemanome, kad yra kokiu nors pažeidimu, teisės pažeidimu, nes jeigu pažvelgtume į kodeksus, kurie yra paminėti, skelbime apie konkursą, vadovaujantis viešųjų pirkimų žodynų, kalbama apie bendrasias atliekas, į kurias patenka žinoma ir komercinės ir pramoninės atliekos. Taigi, iš esmės, pagal um, kodeksą uh, nebūtina minėti konkrečiai uh, komercinių ir pramoninių atliekų. Ir ekonominės veiklos vykdytojai, kurie galėtų būti susidomėję teikti pasiūlymą šiam konkursui, iš tikrųjų teisingai viską suprato ir pateikė savo pasiūlymus. Dabar dėl e, ilgo sutarties termino 25 metai. Pagal e, viešųjų pirkimų direktyvą, kuri šiuo metu galioja, tai yra 2004-2017 direktyva, nėra maksimalios e, sutarčių galiojimo trukmės, taigi vėlgi neižvelgiame jokių uh, viešų pirkimų teisės pažeidimų. Taip pat norėčiau paminėti tai, kad peticijos pateikėjas taip pat kvestionuoja techninio sprendimo pasirinkimą konkrečiai labai e, brangios deginimo įrangos e, įsigijimą šiai sutarčiai vykdyti. Pagal viešųjų pirkimų taisyklės e, kalbam apie tai, kaip turi vykti pirkimai, o ne kas turi būti perkama. E, dėl to sprendžia pati perkančioji organizacija. Ačiū. Ar kas nors norėtų prašyti žodžio? Mr. Ja. Ponas Ja. Schön, weil äh, ich kenne das aus äh, eigenen Erleben. Noriu pateikti klausimą komisijai. Turiu šiek tiek patirties ir kai yra tvarkomos atliekos, visuomet yra daug piliečių ir kitų suinteresuotųjų subjektų, kuriems visą tai kelia nerima, nes su tokiomis sutartimis paprastai yra susiję didelės pinigų sumos. Piliečiams tenka už tai brangiai mokėti, o įmonės gali labai pasipelnyti. Taigi reikėtų daryti skirtumą, ar kalbama tik apie atliekų surinkimą ir tuomet e, trukmė galėtų būti trumpesnė, e, ar ne. Ir turiu pripažinti, kad jeigu reikia pastatyti deginimo įrenginius atliekoms deginti, tikrai trukmė sutarties turėtų būti ilgesnė. 25 metai e, yra tinkamas terminas, nes kitaip investicijos e, neatsipirktų. Ir norėčiau paklausti komisijos, ar jūsų nuomonė, kalbama juk čia apie viešųjų pirkimų teisės aktus, jų taikymą. Žinoma, sprendimą, kaip elgtis su atliekomis, turi priimti pačios valstybės narės, konkretus regionai, e, konkrečios organizacijos sprendžia, kam atiteks sutartis, bet ar jūsų nuomonė yra kokiu nors viešųjų pirkimų taisyklių, kurios buvo pažeistos šiuo atveju? Tai yra lemiamas klausimas. Jeigu atsakysite ne, galime baigti svarstyti peticiją. Jeigu sakysite uh, E, kad dar nepakanka informacijos, manau, turėtume dar e, nebaigti svarstyti peticijos. Manau, kad tai yra pagrindinis klausimas, ar e, visų procedūrų tinkamai laikytasi. Thank you. Ačiū. Būtent tą, ką tik ir pasakiau, mes nenustatėme jokių taikytinos viešųjų pirkimų direktyvos 2417 pažeidimų. Jokių pažeidimų nenustatėme. Ačiū. Ja, dann äh, würde ich vorschlagen, die Petition zu schließen. Kągi, tuomet äh, siūlau baigti svarstyti šią peticiją. Galime informuoti peticijos pateikėją, kodėl ji buvo uždaryta jeigu peticijos pateikėjas turės kokiu nors papildomų įrodymų, kad e, buvo pažeista taisyklių, jis galės vėl kreiptis į peticijų komitetą. Bueno, yo estoy de acuerdo con el colega que esta petición hay que, hay que cerrarla, pero dos apuntes. Eh, parece... Aš manau, kad e, šią peticiją galėtume užbaigti, bet porą dalykų norėčiau išskirti. Administracinė procedūra vyko teisingai, o kai kalbam apie 25 metų terminą, tas man kelia šiokį tokį nerimą. Aš e, manau, kad mes neturime jokių sutarčių, e, kurios truktų 25 metus. Aš pats e, nepasisakau labai už E, šiukšlių deginimą, atliekų deginimą, bet norėčiau išskirti vieną labai įdomų dalyką susijusiu su kaštais. Reikėtų įvertinti, kokie, koks e, kainų vidurgis yra rinkoje ir piliečiai turi suprasti, kad e, yra problemų, jie egzistuoja ir mūsų valstybėje. Piliečiai turi suprasti, kad atliekų tvarkymas kainuoja ir vartotojai turi prie to prisidėti. Jeigu norime, kad atliekos būtų deramai tvarkomos, turbūt reikia mokėti žymiai daugiau, negu mokame už tai dabar. Bendrai, mano valstybėje žmonės nemoka už e, atliekų tvarkymą. Jeigu e, mes išplėsime tą koncepciją ir dažniau bus taikomas atliekų perdirbimas, E, antrinis panaudojimas, atlikos bus geriau renkamos, tai piliečiai turės būti geriau informuoję apie to kainą. Turime pažvelgti, kiek vidutiniškai tai kainuoja rinkoje ir ieškoti e, geriausią sprendimą. O dabar siūlomame dokumente iškyla klausimas, ar toks atliekų tvarkymas yra geras, ar tai pagrindžia perteklinius kaštus. Aš nesutinku ir nemanau, kad ši peticija galėtų būti nagrinėjama. Sembra ci siano altri interventi. E... Atrodo, niekas žodžio nebeprašo. Manau, abu Europos komisijos atstovai pasisakė už tai, kad peticija būtų baigta svarstyti. Tačiau vis dėlto yra nuogastavimų dėl sutarties. Kalbant apie peticijos dalyką ir valstybės pagalbos klausimus. Manau, e, esame nekompetentingi spręsti šios klausimus, taigi e, baigiame svarstyti peticiją ir e, pateiksime peticijos pateikėjų atsakymą, kurį pristatė Europos komisija. Dar pamiršau pasakyti, kad ponas Skot norėjo dalyvauti diskusijoje. Šiame etape, tačiau dėja jis negalėjo atvykti į posėdį. Jis atsiprašo už tai tikrai norėjo dalyvauti. Dabar pereikime prie kito darbo tvarkės punkto. Tai e, peticija 768-2012 dėl e, kurią pateikė Ispanijos pilietė Ana Martina Verelavelo dėl atvirosios aukso kasybos veiklos numatomos Kabanos e, savivaldybėje. Dabar suteiksiu žodį peticijos pateikėjai penkiams minutėms. Dėkuoju. Esu iš Galisijos kaimelio, kuriame numatoma pradėti atvirąją aukso kasybą <clears throat> atstumu, 140 metrų atstumu nuo upės ir tai vos e, e, keli kilometrai nuo upės žiočių ir e, Ten beje yra teritorijų, kurie priklauso Natūra 2000 tinklui, Dabar šiam projektui te trūksta banko garantijos, kad jis galėtų būti pradėtas ir žinoma baiminamasi dėl poveikio aplinkai. 2012 gruodį buvo paskelbtas aplinkos saugos agentūros sprendimas šiuo klausimu. Mm ir e, jis yra susijęs su 92 hektarų <clears throat> teritorija. Dabar e, aš atstovauju piliečiams šiame regione, kurie jaučiasi nesaugiai ir nusprendėme padaryti viską, kad užkirstume kelią atvirai aukso kasybai, nes e, juk tai yra Natura 2000 teritorijos, upės, ekosistemos tai yra mūsų pragyvenimo šaltinis. Mūsų gyvenimas yra glaudžiai susijęs su žeme ir kyla pavojus mūsų tėvų palikimui ir busimoms kartoms. Daugelis kartų šiame regione uh, gyveno būtent iš miškų ir kitų gamtos gerybių šioje teritorijoje. Mūsų broliai ir seseris moka savo socialinės apsaugos įmokas, mokesčius, gyvena iš to, ką siūlo šis regionas ir mm, verčiasi žemės ūkio veikla. Pas mus veikia puikus bitininkistės ūkiai, yra daug saugomų geografinės, saugomos geografinės kilmės produktų, yra žvejojama, nuo to taip pat priklauso nemažai žmonių, yra žvejybos laivynas ir Laksenkorme žuvies turgus yra labai gyvas. E, taip pat gauta ES pagalbos, kad būtų investuojama į šio laikinę e, įrangą, e, vystomas turizmas. Turizmas yra vienas iš svarbiausių pajamų šaltinių, nes šiame regione yra puikių švarių paplūdimių ties upės žiotimis ir paukščių stebėjimas, pavyzdžiui, ir kitos e, turistų e, veiklos e, rūšis šiuo metu klesti. Dabar pelkėse šiame regione galima stebėti daugelį paukščių rūšių, taip pat Costa de Morte ir Bergantinijos miškai yra didžiulės vertės plotai visą tai neįkainojama. E, tokios šalis kaip Bangladešas, Turkija, Marokas, e, Kinija naudojasi mūsų medieną. Visa tai yra labai perspektyvus energijos šaltinis ateičiai e, mediena, biokuras. Neturėtume pamiršti ir apie gyvulininkystę apie įmonės, e, e, kurios yra remiamos pagal bendrąją žemės ūkio politiką. Bet to tikrai neturime pamiršti apie pavojų, kuri e, kels aukso kasybos šachtos dėl tų miltelių, kuriais bus padengti visi plotai aplink jas. Aš pati gyvenu ten netolies ir uh, daugelio žmonių, kurie gyvena palei upę, ganyklose, ūkiuose, prie upės žiočių, prie jūros e, nukentės. Ir tai yra pusantro milijono kubinių metrų vandens, kurį yra suvartojami per metus. šiame regione yra tvenkinių, kurie bus užteršti dumblo. E, upė juk yra nutolusi vos per 140 metrų, taigi bus tikrai didžiulių ekologinių ir socialinių ekonominių pasiekmių. Vietos valdžios institucijos Mes. Prašysiu jūsų kalbėti lėčiau ir jau baigti. Ačiū. Mes norėtume, kad institucijos patvirtintų deklaraciją, kurioje būtų aiškiai pasakyta, kad aukso kasybos veikla šiame regione negali būti patvirtinta. Ačiū. Dabar poniai Ana Miranda Pas žodis, jie pristatys antrąją peticiją tą pačią temą. Pamiršau paminėti ją e, posėdžio pradžioje. Ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti Francisko Karegrydo, Korkresko, Korkoesto ir Bergantinio platformą platformos atstovams už tai, kad jie mane įgaliojo e, kalbėti jų vardu. Mes kalbame apie e, prestižinę e, veiklą. specialioje zonoje. Mes iš esmės kalbame apie tai, kiek gali judėti cianidas ir kaip jis gali žaloti žmogaus sveikatą ir aplinkos apsaugą. Peticija teikia E, aukso e, kasybos atstovai sakė, kad mes galime taip e, sunaikinti daug hektarų dirbama žemės miškų, galime padaryti žastai ūkininkavimui, net žmonių sveikatai. 250 tūkstančių žmonių pasirašė prieš tokią veiklą. Vyko demonstracijos, kurioje, kuriuose dalyvavo 250 e, tūkstančių žmonių. Galicijos žmonės puikiai supranta, kokį pavojų kelia milžiniškos e, kasyklos. 2012-2013 metais buvo keliama labai daug klausimų e, ir jie buvo teikiami Europos komisijai stengiantis e, atkreipti dėmesį į stambiausių kasyklų keliamą pavojų, ne tik tai Korkoesto, bet ir Montanoje, Brūšoje ir kitur. Norima pasakyti, kad tarptautinės bendrovės, tokios kaip ši Kanados bendrovė, atvyksta e, tam, kad nuniokotų vietos e, teritorijas. Jų teiginiai apie poveikį aplinkos apsaugai e, yra nieko naujo, jie tiesiog tą patį rašo apie visą savo veiklą ir vyriausybė jais pasitikė. E, peticijos autorė ir aš kaip jų atstovė e, vadovaujasi mokslininkų išvadomis ir mes pastebėjome, kad bendrovės pateikti pareiškime apie poveikį aplinkos apsaugą yra identiški beveik visose veiklos rytise. Todėl e, mes čia išsikeliame kaip šūkį e, ne korkoestui. Ir ta problema yra ne tik Galisijos, bet visos Europos Sąjungos. Todėl aš norėčiau atkreipti Europos komisijos dėmesį į šį klausimą. Ji priima teisės aktus, ji turi kažką daryti. 2012 metais buvo priimta uh, 2010 atsiprašau, metais buvo priimta rezoliucija apie cianido naudojimą e, tokioje veikloje. Po to buvo pateiktas pakeitimas Huntis pranešimui apie e, poveikį aplinkai ir buvo pateiktas atitinkamas pareiškimas dėl viešųjų ir dėl privačiųjų projektų. E, buvo e, aptarta e, atvirų kasyklų ir kitų panašių kasybos bendrovų veiklos įvertinimą. Jeigu teisės aktų būtų, laikymas, būtų laikomas, tai Korkoesto uh, kasykla uh, ir toliau uh, darytų didžiulę žalą žmogaus sveikatai ir aplinkai. Aš manau, kad reikia atkreipti dėmesį į Arhuso konvencijos nuostatas. Gal. E, toliau, ponė Valėjo Pedrigal. Buenas tardes, muchas gracias, señora presidenta. Labas vakaras. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Kaip pasakyta, 2013 m. kovo mėnesio pareiškime raštu Europos komisija yra paprašusi daugiau informacijos apie šio projekto specifiką. Taip pat yra bandoma išsiaiškinti, kaip vykdoma procedūra ir kaip yra laikomas Europos direktyvų. Mes jau Ispanijos administracijos apie tai esame klausę ir gavome jų atsakymą. Taip pat gavome uh, aplinkos apsaugos agentūros, Galicijos infrastruktūros agentūros ataskaitas. E, savo ataskaitą pateikė Galicijos vyriausybės infrastruktūros ir pramonės tarnyba. Pagal mūsų turimą informaciją, Korkoesto kasyklai leidimų nėra gauta eksploatuoti jai. Ir e, dabar matome, kad e, yra svarstoma galimybė E, uždrausti leidimo suteikimą. Ispanijos administracija e, turės mums pateikti daugiau informacijos ir jeigu bus teikiami nauji projektai, jiems turės būti keliami atitinkami e, administraciniai ir ekologiniai reikalavimai. Turime užtikrinti, kad nebūtų pažeidžiami ES teisės aktai ir komisijos akimis tokių pažeidimų nėra. Tančias. Ačiū. Panas Sančias žodis. Eh, eh, visų, pirm, visų pirma, aš norėčiau e, pasveikinti peticijos autorės e, abi atstoves, Ana Marina e, Varelavelo ir ponia Maranda. Malonu Jūs matyti šiame komitete. Manau, kad e, pagristai ši peticija yra teikiama, ne viskas e, yra matuojama pagal ekonominę veiklą. Aš pats bendrai pasisakau prieš aukso kasyklas Suomiją, Nujojo Zelandiją, Junktinės Amerikos valstijos turi aukso kasyklų, tačiau pažiūrėkime į tai, kokie yra priimti ES teisės aktai ir kiek yra laikomasi aplinkos apsaugos nuostatų. E, ES vykdomi projektai, ypač šis Galicijos projektas, kuris e, e, taikomas į apsaugos zoną E, turi e, būti įvertintas, tenkiantis e, užtikrinti ES piliečių sveikatą. Anksčiau su Europos komisija esame apie tai kalbėję, kad prašė nacionalinės administracijos gauti daugiau informacijos ir atrodo, kad dabar Europos komisija jau gavo daugiau informacijos, bet jie į mūsų posėdžio dosienį įtraukta. Tai sakau, nes anot Galicijos vyriausybės leidimas šiai kasyklai buvo atmestas. Taigi, jeigu projektas e, neturi leidimo, tai peticijos autorių reikalavimai yra tenkinami. Kitu atveju šią peticiją mes turėsime palikti neišspręsta tol, kol nebus pateikta galutinės informacijos apie leidimo suteikimo e, atsisakymą. <clears throat> Ir mes turėsime tokiu atveju įvertinti, ar šis projektas e, nepažeidžia teisės aktų. Europos komisija turėtų patvirtinti, ar taip iš tiesų yra. Kol kas informacijos oficialiai dar neturime. Manau, kad reikėtų šią, e, šį klausimą palikti atvirą, kadangi jau yra buvusi iš e, Ispanijos vyriausybės pusės priimta labai konkreti rezoliucija šią temą. Jeigu bus pateiktas patvirtinimas, mes turėsime išsiaiškinti, ar tai atitinka teisės aktus ir atitinkamai savo ruoštų e, sutikti arba ne. Aš taip pat norėčiau padėkoti Ranai Mirandai ir Ana Martina Laverelo, kad šį klausimą iškėlė peticijų komitete. E, be informacijos kurią pateikė Europos komisija, norėčiau pasakyti, kad mano nuomonė projektas turėtų būti atšauktas. Tikėkime, kad Galicijos regionas atsisakys šio projekto, tuomet mm, mums mm, būtų galima greičiau priimti sprendimą, būtų apsaugota gamta nuo žalos padarimo, priešingų atveju būtų sunaikinti dideli miškų plotai, taip pat mm, žemė būtų užteršta arsenu ir cienidu. Ir Europos parlamento rezoliucija, kuri buvo patvirtinta gegužės 22 dieną, buvo pareikšta, kad cienidas neturėtų būti naudojamas kasybos veikloje ir tikimės, kad kompetentinga administracija nepatvirtin šio projekto, bet šiaip ar taip reikėtų nebaigti šios peticijos svarstymo vien tam, kad galėtume stebėti situaciją ir kad mes, parlamentas ir komisija, galėtume stebėti e, įvykius ir užtikrinti, kad tokia kasybos veikla ES teritorijoje nevyktų. Tikiuosi, kad sprendimas bus galutinis. Lengvas klausimas. Norėčiau pritarti ir pritima ir Antonijo Sančias projekto ir situacijos vertinime ne visą laiką atsižvelgiama į ekonominį vystimąsi ir matome, kad tradiciniam gyvenimo būdui kyla grėsmė, jis gali būti sunaikintas ir turėtume turėti galvoje tos teritorijos ateitį, kuriai kyla pavojus dėl tokios kasyklos ir padaryta žala būtų ilgam. Taigi mes tikimės, kad Galicijoje bus priimtas galutinis ir tvirtas sprendimas šiuo klausimu. Ir gal po keliarių metų reikės grįžti prie šio klausimo poveikio aplinkai vertinimas turi būti atliekamas kartais projektai pradedami ir nevykdomi toliau. Dėkoju už pasitikėjimą peticijų komitete, nes kartais dažniausiai apie veiklą Europoje galvojama pozityviai, bet manyčiau, kad mums reikėtų neužbaigti šios peticijos svarstymo, kol e, Galicijos institucijos nepriims galutinio sprendimo. Ir kol nebus atliktas poveikiai aplinkai vertinimas. Ačiū. Dabar norėčiau pakviesti Aną Martiną Varelą Velo, pirmąją pateikė Galicijos e, valstybinės valdžios institucijos supranta, kad reikia riboti e, žalą, kuri yra padaroma e, ieškant naudingųjų išteklių ir atliekant kasybos veiklą. Taigi yra tam tikri saugikliai tuo klausimu. Kalbant apskritai dėl šios konkrečios peticijos, kaip teigia Europos komisija ir kaip teigia e, šimtos pirmininkas prieš trejus mėnesius, šis projektas nebus toliau vykdomas. kaip e, strateginis pramoninis projektas. 2013 m. birželio mėnesį atsakingoji valstybinės valdžios institucija teigė, kad e, neužtikrinamas šio projekto ekonominės gyvybingumas. Ir E, turėjo būti užtikrinta 25 procentai nuosavų išteklių, nebuvo užtikrinti techniniai pajėgumai ir praėjusių metų rudenį e, nebuvo patvirtinta, kad laikomasi ekonominių ir techninių reikalavimų, taigi projektas buvo atmestas. Dabar reikia tik pranešti įmoniai apie galutinį valstybinės valdžios institucijų sprendimą. Taigi Manome, kad Galicijos spaudoje buvo apie tai rašoma. Norėčiau pritarti Europos komisijai. Šis projektas nebus vykdomas dėl poveikio aplinkai norėčiau pasakyti, kad visuomet buvo stengiamasi laikyti teis, galiojančių teisės aktų, o dėl cionido naudojimo 95 procentai medžiagų e, nebus apdorojami cienidu, o e, perdirbimo valymo gamykla neturi visų įgaliojimų. E, yra patikti kiti reikalavimai pagal 2006, iki 2016 metų ir remiantis aplinkos poveikio vertinimo yra, galime pasakyti, kad yra nustatyti visi aplinkos atkūrimo darbai. ir valymo įrenginius, e, įrenginiams taip pat reikės kitų leidimų. Labai svarbu pasakyti tai, kad dabar galiojantis ES, Ispanijos ir Galicijos teisės aktai e, yra svarbus jų laikomasi ir žinoma galima palaukti galutinio sprendimo. Ačiū. Pone Itura Raita. Kolega labai aiškiai pasisakė, nedaug ką galiu pridurti. Nes kol nėra leidimų, tai nėra ir atvejo, nėra bylos, nėra problemos. Ir kaip buvo labai aiškiai pasakyta, galbūt mums reikėtų tik palaukti, kol bus e, paskelbtas e, vietinės valdžios institucijos pareiškimas. Bet e, kolega labai aiškiai kalbėjo šią temą, taigi nedaug ką galima pridurti. Dėkuoju. Baigdamas norėčiau suteikti dar kartą žodį peticijos pateikėjoms. Ačiū pirmininkė. visų peticijos pateikėjų vardų norėčiau pasakyti, kad e, šios peticijos nereikėtų baigti svarstyti dėl įvairių priežasčių. Visų pirma, dėl to, kad poveikio vertinimas galioja tik tam tikrą laiką, po to baigia galioti. Ir pasakyta ne visa tiesa dar projektas nepatvirtintas, buvo pasakyta, kad trūksta lėšų, dėl to jam nebuvo pritarta iki galo. Štai kokia yra tiesa. Ne dėl to, kad um, šiame regione yra saugomų teritorijų pagal bendrijos direktyvas. Šį argumentą teikiame jau mes, jau mes pradėjome kalbėti apie kenksmingą poveikį aplinkai Ir žinoma, tą patvirtino žymus tyrėjai šioje srityje. Manome ir esame tuo tikri, kad um, aukso kasybos veikla bus kenksminga šiam regionui ir tai yra visos Europos masto problema. Yra reglamentų, yra taisyklių, bet ne visos jos yra perkeltos į valstybių narių teisę. Čia reikia priežiūros. Turime tikrai labai daug informacijos apie tai, kokios kengsmingos gali būti su aukso kasyba susijusios medžiagos. peticijų pateikėjai ir aš pati, mes visi norėtume, kad ši peticija nebūtų baigta svarstyti, kad ji būtų neuždaryta, kol galioja poveikio vertinimas, tai yra penkeri metai. Bueno, por... Dėkuoju, ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Ne? Kągi tuomet ačiū, ačiū komisijai už pateiktą informaciją, taip pat dėkuoju peticijos pateikėjoms už visą informaciją. Kol kas e, neuždarysime šios peticijos dėl girdėtų priežasčių. Taigi dar kartą dėkuoju peticijos pateikėjoms, kurios mums padėjo surenkti tokią diskusiją ir pateikė papildomos informacijos apie dabartinę situaciją su šiuo projektu. Dabar eikime toliau. Pagal mūsų darbo tvarkę yra dešimtasis punktas peticija 0095-2012, kurią pateikė Julio Martin de Eugenio Manglano. Ir dar viena peticija Javier Carilio Castanio, ECO judėjimo vardu. Tik čia yra dvi peticijos. Vieną iš jų pateikė Asociacijon kolektyvo Espartal ekologistas Enaxion de Valdemoro Madride ir kitą pateikė Javier Garillo Castanio Ekvo judėjimo vardu. Dabar e, suteiksiu žodį ponui e, Karilijo, kad jis pristatytų papildomos informacijos. Ačiū pirminkė, ponius ir ponai, gerbiami peticijų komiteto nariai. Atstovauju ECVO e, judėjimui ir asociacijom kolektyvas Partal de Valdemoro. Norėtume pareikšti, kad e, kategoriškai nervėme šio projekto. Pagal e, kelias Europos direktyvas saugomose teritorijose planuojama įgyvendinti infrastruktūros projektus. Ir siekiant įgyvendinti šiuos e, projektus, e, neimtas, e, nesimta pakankamo poveikio vertinimo ir tai yra privaloma. Mums šiame regione reikia naujų vandentvarkos įrenginių, tačiau Madrido komitetas ir kanal, neatitiko uh, būtinų reikalavimų. Taigi, žinoma, kad e, reikia vandens valymo įrenginių, jie yra būtini. Tam ir skirtas šis projektas, bet jų įrengimo vieta nėra privaloma, galima rinktis ir kitą vietą. Jeigu šis projektas būtų įgyventintas, būtų sunaikintos unikalios įvairių e, rūšių buveinės. Nesimta pakankamo poveikio vertinimo. Daugiau nei 85 procentai teritorijos, kuri buvo pasirinkta šiam projektui įgyventinti vandenvalos renginiams, statyti, yra natūralios buveinės, yra bendrijos interesų teritorijos ir šis projektas pakenktų Natura 2000 tinklo vientisumui. Be to, šios buveinės yra įtrauktos į nacionalinį bendrijos intereso buveinių sąrašą kuris buvo patvirtintas Ispanijoje. Taigi ECVO ir Asociacijon kolektyvo Espartal de Valdemoro pasirašė šias peticijas pareikšdami, kad e, Madrido savivaldybė neatliko pakankamo poveikio vertinimo, neįvertino e, viso gamtinio turto, kuriam pakenktų šie projektai. Be to, deklaracija dėl poveikio vertinimo buvo paskelbta prieš dviejus metus, todėl ji nebegalioja, reikėtų ją peržiūrėti. El Espertal e, ir Leroy e, Velikarliala e, yra Valdemoro rajone. Ten yra didžiausi druskynai Madrido regione ir ten um, gyvena nemažai rūšių. Šios teritorijos yra įtrauktos į Natura 2000 tinklą. Taip pat ten yra kelios endeminės rūšys, kurios nebegyvena niekur kitur. Yra ir kitų rūšių, kurios uh, turi labai didelę botaninę, zoologinę ir mokslinę vertę. Uh, Taip pat e, norėtume pabrėžti, kad šį projektą būtų galima įgyvendinti ir kitur. E, pakankamai arti pasirinkto regiono ir būtų e, gerokai mažesnis tokių įrenginių poveikis aplinkai, jeigu būtų pasirinkta kita vieta. Ispanijos valdžios institucijoms jau yra pranešta apie tokią kitą alternatyvę vietą įrenginiams statyti. Uh, vykstant e, viešosiams konsultacijoms, tačiau e, jos nuomonės nepakeitė. Taigi, ponios ir ponai, dar e, turime laiko, kad būtų pakeista projekto vykdymo vieta ir norėtume kreiptis pagalbos į jūs, kad jūs mums padėtumėte. Poveikia vertinimas nepakankamas, norėtume, kad jis būtų peržiūrėtas. ECO ir ekologistas Enaksijon organizacijos norėtų prašyti jūsų įsikišti, jeigu techninės peržiūros metu nebūtų rasta pakankamai argumentų, kad būtų pakeista projektų vykdymo vieta. Ačiū. Dabar e, Europos komisijai žodis. Labai ačiū pirmininkė. Tai yra dvi peticijos iš 2012 metų. E, Madrido, Ispanijoje vandens nuotekų valymo infrastruktūros projektai. Du. Peticijos autoriai jau pateikė, kad, pasakė, kad 95 metų peticijoje yra kalbama apie e, galima žalingą poveikį, kurį e, Valdemar projektas gali padaryti Natura 2000. Ir taip pat, Kalbama apie vietovės, e, kuri e, yra Malse narėje. Apie e, daromą žalą, jai padaromą žalą. Taip pat yra kalbama apie vandens nuotekų panaudojimą drėkinimui. Madrido savivaldybė turėjo tokių ketinimų. Peržėmė šias peticijas Ir po pirminės analizės mes nusprendėme tyrimą pradėti, susisiekėme su Ispanijos administracija, kad e, galėtume įvertinti aplinkybės, turėdami informaciją iš jų ir žiūrėjome, kurios bendrijos direktyvas galėtų būti pritaiktos. Iš esmės, čia kalba apie 2011 metų direktyvą, 92, e, kurioje kalba apie e, poveikį aplinkai, aplinkos saugos e, problemų tyrimus, studijas atitinkamas aplinkos sauginės. Turime galvoje direktyvą dėl paukščių buveinių. Turime ir Naturos 2000 objektų tinklą greta šio projekto. Todėl pagal šeštąjį straipsnį turėtų būti e, vert, e, reikalaujamas e, aplinkos sauginis tyrimas. Turiu galvoje e, buveinių ir paukščių direktyvą. E, kalbame ir apie e, vandenvalos direktyvų atitinkamų e, taikymą. Mes žinome, kad yra stengiamasi, kad visos Ispanijos valdybės laikytųsi vandens nuotekų e, direktyvos. 2013 metais buvo daug kartų pasikeista informacija tarp Europos komisijos ir Ispanijos valdžios instancijų. E, teikdavome e, klausimus, laukdavom atsakymų ir tada prašydavome dar patikslinimo Ir aš norėčiau pasakyti, kad e, kalbant apie Valdemoro vandenvalos e, įrenginius, e, būtina pabrėžti, kad ekologinis vertinimas buvo atliktas prieš tai, tai yra privaloma, kadangi ši va, šie valymo renginiai aptarnauja maždaug 400 tūkstančių gyventojų. Tokiam skaičiu, tokio dydžio projektams yra keliami aplinkosauginiai specialūs reikalavimai. E, vertinimas buvo atliktas tenkinant Ispanijos teisinius reikalavimus, tai įvykta, padaryta 2011 m. spalio mėnesį, rezultatai buvo paskelbti 2011 m. gruodžio mėnesį. E, Vadovaudomėsi informaciją, kurią gavome iš Ispanijos administracijos, galime pasakyti, kad EIA e e, projektas yra įvertintas, turiu galvoje poveikio aplinkai deklaraciją. numatomas projekt, numatoma projekto vieta nepriklausytų Natūros 2000 saugomai zonai. Taip yra todėl, atsiprašau, tai nėra priežastis Natūros 2000 reglamento šiai teritorijai taikyti, nes vis tik tai tas projektas bus vykdomas labai arti Natūros 2000 vietų. Buvo plačiau kalbama apie tai, kaip projektai įtakoja Natūra 2000 e, vietovės, kokio žalos tai gali padaryti. Buvo kalbama apie e, tam tikrą kilometrų skaičių tarp Natūros 2000 objekto ir projekto vietovės. Natūros 2000 saugoma teritorija yra gana plati ir Ispanijos administracija mus informavo, kad bus bandoma palengvinti galimą Natūra 2000, Natūra 2000 padaromą žalą. Peticijos e, buvo iš, e, peticijoje kelti kaltinimai buvo išnagrinėti per uh, poveikio aplinkai mm, studijos procesą ir Ispanijos administracija sakė, kad galimos alternatyvos yra atmestos, kadangi kai kurios vietovės e, buvo aukščiau negu e, mūsų aptariamos. Tada e, reikštų, kad vanduo turėtų būti pumpuojamas į viršų ir visas procesas labai pabranktų. Žinant, e, kad neseniai e, buvo pateikta papildomos informacijos apie galimą žalą stuburiniams ir tam tikriems augalams toje teritorijoje, Galime pasakyti, kad e, pagal Natūra 2000 direktyvą tos zonos nėra saugomos, galbūt pagal Ispanijos teisės aktus taip, bet uh, ne pagal Natura 2000. Galime apibendrinami pasakyti, kad valdemoro e, valymo, e, nuotekų valymo renginiuose nėra nustatyta jokių teisės aktų pažeidimų. O kalbant apie e, išvalyto vandens antrinį panaudojimą, reikia pasakyti, kad antrajame priede prie poveikio aplinkai uh, studijų bus e, įvardintos mm, vartas tas poveikis ir e, tada e, išsiaiškinsime, ar tikrai aplinkosauginis tyrimas yra reikalingas. Ispanijos administracija nusprendė, kad jo nereikia, tai buvo pasakyta 2009 metų balandžio mėnesį Madrido regiono aplinkos apsaugos ministras priemė tokį sprendimą. Ispanijos e, valdžia nusprendė, kad e, vandens tiekimo infrastruktūra egzistuotų greta jau egzistuojančios infrastruktūros kelių ir panašiai. Taip e, būtų sumažinta galima žala aplinkai ar poveikis aplinkai. Mes žinome, kad peticijos teikėjai pabrėžė, jog šie projektai dar nevyksta ir Ispanijos administracija pareiškė, kad tie projektai bus pradėti gyventi 2013 metų pabaigoje, kai bus e, panaudojamas išvalytas vanduo, o vandenvalos įrenginiai bus e, e, baigti statyti. Tačiau atrodo, kad darbas dar neprasidėjo. Šiems projektams nėra skiriama Europos finansavimo per paskolas, Grįžtame prie informacijos, kuri yra pateikta šiuose peticijose. Galiu pasakyti, kad ją išnagrinėję nenustatėme jokių ES teisės aktų pažeidimų. Yes. Labai ačiū. Ar kas nors norėtų pasisakyti šiuo klausimu? Taip, prašom. Gracias, presidente. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, aš norėčiau padėkoti peticijų teikėjams už tai, kad pateikė šį klausimą mums Jeigu aš teisingai supratau, pareiškimas apie vandenvalos e, infrastruktūra e, nebėra aktualus, jis tiesiog nebegalioja. Ar tai turės įtakos dabar jūsų priimtam sprendimui? Ačiū, ačiū už jūsų užduotą klausimą. E, kalbant apie apie teisės aktus, taip jokio poveikio nebūtų, nes aplinkos poveikio deklaracija, remiantis Europos teisės aktais, e, ji galiotų, bet galiojimas yra ribotas. Kai kurios valstybės narys yra nustačiusios terminą, O mūsų šiuo atveju Ispanijos valstybinės valdžios institucijos arba mm, bendruomenių mm, organizacijos turėtų nustatyti šį terminą. Taigi reikėtų paprašyti peržiūrėti šias deklaracijas, nes gali atsirasti kokiu nors pakeitimu arba Natura 2000 teritorijose arba dėl kitų priežasčių. Ačiū dėl alternatyvių vietų, kurios, kurias siūlo peticijų pateikėjai. Jūs teigiate, kad buvo tai apsvarstyta ir šis pasiūlymas buvo atmestas, nes būtų sunku pumpuoti vandenį. Taigi šis argumentas yra tik ekonominis. Ar buvo galima patvirtinti šį argumentą? Komisija. Taip, poveikio aplinkai vertinimo direktyvoje yra nurodoma, kad valstybės narės privalo išnagrinėti įvairias kitas alternatyvas. Ir kalbama apie esamą EIA direktyvą, o ne tą, kuri šiuo metu yra taryboje ir parlamente svarstoma valstybės narės privalo pateikti informaciją apie įvairias alternatyves teritorijas ir poveikį aplinkai. Suprantama, ekonominis argumentas e, nėra toks svarbus, svarbiausia atsižvelgiamai į aplinkos argumentus. Ir jeigu teritorijos alternatyvos e, pasirinkus jas nėra didelio poveikio aplinkai, tuomet į tai irgi atsižvelgiama. E, buvo nustatyta, kad jeigu šie įrenginiai būtų vienoje teritorijoje, tai būtų aplinkai daroma žala, o kita vietovė buvo įvertinta kaip pigesnė arba kitaip tariant pelningesnė. Bet šiuo atveju netaip buvo nutikę. Gal dar yra papildomų klausimų? Taip, ačiū. Norėčiau paprašyti pateikti daugiau informacijos. Ir būtent todėl norėčiau, kad šios peticijos svarstymas nebūtų baigiamas. Įdomu e, išnagrinėti alternatyvius pasiūlymus, e, kuriuos nurodo peticijų pateikėjai. Jie teigia, kad tie pasiūlymai tiesiog būtų brangesni, taigi įdomu, ar iš ties yra taip, nes, kaip teigia peticijų, peticijų pateikėjai e, kitoje teritorijoje neigiamo aplink, poveikio aplinkai nebūtų. Mes žinome, kad ekonominiai argumentai mm, yra patikimi ir reikėtų atsižvelgti į situaciją. Įdomu, koks tyrimas buvo atliktas ir kokiu pagrindu buvo atmesta peticijos pateikėjų pasiūlyta alternatyva. Ačiū, o dabar žodis ponui Karijo Kastaniu. Ačiū. Asociación Collective de Valdemoro. Norėčiau pasakyti štai ką. Mes kalbame apie nuotekų įrenginių poveikį, e, natūrą 2000 tinklui. Ir buvo teigiama, kad nebus daroma žala buveinėms, tačiau tai netiesa, nes šios buveinės yra prioritetinės ir rūšys yra ypatingos, jos e, veisėsi todėl, kad yra suraus vandens pelkės, kaip teigiama dokumente. Taip pat yra e, pateikta argumentų, kuriuos pateikė miškininkystės atstovai ir mes šią informaciją taip pat nurodome savo peticijoje. O dėl e, poveikio aplinkai deklaracijos galima pasakyti, kad pagal Ispanijos teisės aktus ir vietinius Madrido teisės aktus e, e, teigiama, kad kai baigėsi aplinkos poveikio vertinimo galiojimas, turi būti atliktas naujas poveikio aplinkai vertinimas. Yra įrodymų, kad pirmasis poveikio aplinkai vertinimas nebuvo atliktas tinkamai, e, nebuvo atsižvelgta į prioritetinės nykstančias rūšis. Ir, o kai dėl alternatyvios vietovės ji nėra daug aukščiau nei dabartinė pasirinktoji vietovė. Ir buvo teigiama, kad bus reikalinga pumpavimo stotis. Tokiu atveju pasirinkus kitą vietovę. Bet mm, iš tikrųjų netai buvo. Projektas pasikeitė ir prireikė pumpavimo stoties dėl kitų priežasčių. Ačiū. Ačiū Jums. Pabaigai, e, kaip parlamento narys, savo frakcijos vardu norėčiau pasakyti štai ką. Ši peticija e, turėtų būti palikta atvira, nereikėtų baigti jo svarstymo. Ji yra labai įdomi, niekas nebejoja dėl to, kad reikia nuotekų valymų, valymo renginių, visuomenė jų reikia. Tačiau e, reikalinga tinkama pusiausvyra tarp nuotekų valymo stoties ir aplinkos apsaugos. Juk visi norime, kad Elespartal vietovė Madrido teritorijoje būtų apsaugota ir Madrido asamblėjoje šis klausimas buvo svarstomas. Mūsų frakcija taip pat ėmė, ėmėsi tam tikrų iniciatyvų ir socialinė prasme ir kaip parlamento narys galėčiau pasakyti, kad reikia susitelkti ties alternatyviais pasiūlymais. O dabar, kaip peticijų komiteto pirmininkas, norėčiau pasakyti, kad e, ši, šios peticijos varstymo baigti nereikėtų. E, mes palauksime daugiau informacijos dėl pasiūlytos alternatyvios vietovės ir lauksime naujasnės informacijos. Na, o dabar, nedelsdami, pereikime prie kitos peticijos, o šios peticijos pateikėjams norėčiau padėkoti už šios peticijos pateikimą ir klausimo iškelimą. O dabar pereikime prie 11 e, darbo tvarkės klausimo ir tai yra peticija kurią pateikė Kipro pilietis Vasilis Hadie Vangelau dėl tariamų žmogaus teisų pažeidimo Kipre peticijos pateikėjas mūsų posėdėje nedalyvauja, taigi žodis komisijos atstovui Vincent Depani. Ačiū pirmininkė, pasistengsiu kalbėti trumpai. Pirmiausia, pradėsiu nuo to, kad ES ir komisija gali imtis veiksmų tik tose srityse, kuriuose e, jos yra, e, kom, yra, šios organizacijos yra kompetentingos, tai yra pagal 51 straipsnį, e, kai valstybės narės įgyvendina ES teisės aktus. Mes peržiūrėjome šį klausimą, konsultavomės su atitinkamomis komisijos tarnybomis ir remdamiesi gautais atsakymais e, neįstengėme susijęti peticijoje pateikto ES teisės aktais, nes kalbama apie nuosavybės teisę. Norėčiau priminti, kad Trečias klausimas e, - Europos sutarties dėl ES veikimo trečiame ir ketvirtame straipsnėje rašoma, kad nuosavybės klausimai yra valstybių narių kompetencija. E, ir kad tuo klausimu galioja valstybių narių nacionaliniai teisės aktai reglamentuojantys privačią nuosavybę. Taigi e, šis atvejis priklauso nacionaliniai kompetencijai, e, tačiau tam tikrais atvejais nuosavybės klausimus galima nagrinėti remiantis ES teisės aktais, bet tuomet reikia nustatyti ryšį tarp nuosavybės teisės ir ES teisės aktų, nes e, tas atvejis arba turi remtis e, ES teisės aktais, arba turi būti koks nors tarp valstybinis pobūdis. Mes neįstengėme surasti šio ryšio tarp e, problemos nurodytos peticijoje ir ryšio su ES teise. Taigi, jeigu peticijos pateikėjui uh, patikės mano, kad jo ar jos žmogaus teisės yra pažeidžiamos, tai e, e, galima kreiptis į Europos parlamentą tuomet, kai yra išnaudotos visos priemonės nacionalinių lygmenių. Ačiū. Eh, eh, Dėkuoju. Ar nariai paridautų pasisakyti? Kągi, puiku. Europos parlamentas stebi daugelį klausimų susijusių su Kipro Respublikos teritoriniu vientisumu ir uh, pakankamai argumentų pateikta, kad e, peticija nebūtų uždaryta, kad nebūtų baigta svarstyti. Rinksime daugiau informacijos. Dėkoju. Dabar pereikime prie paskutinės Šiandien svarstysimus peticijos. Tai peticija numeris 1653-2010, kurią pateikė Markela Isaija Ciaka, Kipro pilietė pabėgėlių ir perkeltųjų motinų judėjimo vardu dėl pabėgėlių moterų vaikų diskriminavimo. Dar kartą suteiksiu žodį komisijai, nes pateikėjos nėra. Ponas Ilio Paulos. Ačiū pirminkė. Pirmiausia, norėčiau pabrėžti, kad komisija yra pasiryžusi kovoti su bet kokia diskriminacija. Tokie įgaliojimai jie yra suteikti pagal sutartis Ir be to tai yra ES e, pagrindinis principas, hartijos pagrindinis principas, bet hartija yra taikoma valstybėms narėms tik tuo atveju, kai jos taiko ES teisės aktus. Taikytini ES e teisės aktai dėl liučių lygybės apriepia e, socialinę apsaugą, galimybę naudotis paslaugomis ir kitus aspektus. Mes bendravome su peticijos pateikėja, kuri pateikė taip pat ir oficialų skundą komisijai. Skundas buvo uždarytas ir aš paaiškinsiu, kodėl. Pasirodo, kad šiuo atveju skirtingas požiūris į vyrus ir moteris apriepia ir socialinius pranašumus, kurie nepatenka į ES teisės aktus dėl lyčių lygybės. Socialinių pranašumų suteikimas nepatenka į ES teisės aktų taikymos rytį. Valstybės narės turi paisyti savo įsipareigojimus susijusius su pagrindinėmis teisėmis pagal tarptautinius teisės aktus, todėl e, pasiūlėme pateikėjai kreiptis į Europos žmogaus teisų teismą. Ačiū. E, eh, Dėkuoju. Ponas Valensa, prašom. Kaip aš suprantu, kad e, tai nėra mūsų pareiga, bet vis dėlto prašyčiau e, neuždaryti šios peticijos, kol negausime atsakymą iš Europos žmogaus teisų teismo. Taip, ačiū. Ponas Valensa ir aš esame vieninteliai nariai, kurie dalyvauja postėje, taigi aš Pritariu jūsų pasiūlymui, ponė Valensa, nes, kaip sakiau, dėl ankstesnės peticijos šie klausimai yra delikatus ir, manau, turime dar nebaigti svarstyti šios peticijos, jos neuždaryti. Taip pat sekretariatas man pranešė, kad žinoma, galima būtų šią peticiją nukreipti ir į moterų komitetą, kad galėtume kartu svarstyti šį klausimą. Ar pritartumėte tam? Ačiū. Kągi tuo galime baigti šiandienos posėdį. Tiksliau padarykime pertrauką ir sustiksime vėl į koordinatorių posėdį nuo pusės šešių. Pirmininkas maloniai dėkoju vertėjams.